Šits pranešimas mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žvinkystės priklausomose vietose. Suteikiu keturiom minutėm žodį pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai Vela, gerbiami kolegos. ES šūkis vieningi įvairovėje yra svarbus, tačiau taisyklės kol kas yra universalios ir dėja ne visuomet atsižvelgiama ir yra į įvairovę. Kai kurios Vidužėmio jūros reglamento žemdytės politikos nuostatos susijusios su mažos apimties priekrantės žvejyba čia yra pats puikiausias pavyzdys. pavyzdys. Matome, kad vienodai tai yra tokia žvejyba traktuojama biurokratinių sistemų. Turime teisėkuros sistemą, kuri daro didelę didelį spaudimą tokioms bendruomenėms, užsimančioms priekrantė žvejybą. Noje sistemoje turime geriau apibriežti tradicinę nepramoninę priekrantė žvejybą, turime atsižvelgti į vairius žvejybos regionus ir mes reikalavome, kad komisija atsižvelgtų į vairius rodiklius, tokius kaip laivų dydis, naudojama žvejybos įranga, taip pat žvejybos metodai, taip pat žvejybos uh, kelionės trukmė ir taip pat į kitus bruožus, kokį poveikį tradicinė žvejyba turi e, vietos bendruomenėms. Mes manome, kad reikia iš naujo pamastyti apie galimybę, kokią įtaką mažos apimties priekrantės žvejyba daro salo, salų gyventojams, nes jie daugiausiai priklauso nuo žvejybos išgyvenimui ir vykdo žvejybinę veiklą ištisus metus. Toks sprendimas visapusiškai atitiktų naują iniciatyvą skirtą saloms, kur siekiamas surasti uh, nuoseklius sprendimus, sprendžiant ekonominės ir demografinės salų problemas, taip pat bandoma išsaugoti salų bendruomenės. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad reikia mažinti biurokratijos neigiamą poveikį ir todėl tam tikslui mes reikalaujame, kad komisija ir valstybės narės pasirūpintų, kad mažos apimties priekrantės žvejyba gautų deramą finansavimą iš Europos jūrų reikalų žankystės fondo lėšų. Tai yra svarbi istorinio ir kultūrinio paveldo dalis. Taip pat tai e, skatina e, turizmą žvejybos tikslais. Turime išsaugoti žvejybos e, paveldą ir užtikrinti įvairovę, turint omenyje meną ir kultūrą. Tačiau kalba ne tik apie tradicijas, bet ir tvarę ateitį tokioms bendruomenėms. Pranešime kalbama apie tai, kad žvinkystė turi būti diversifikuojama, kuriant papildomą veiklą, investuojant į laivus ir saugumo įrangą, skatinant mokymus ir inovacijas. Tam tikslui pagrindinis tikslas turėtų būti finansuoti tą veiklą, kuri socialinė, ekonominė, aplinkosauginė prasme būtų gyvybinga. Tokie tikslai pasiekiami tik tai traukiant vietos uh, suinteresuotus asmenis, pramonės institucijas, mokslinius centrus, technologijų centrus, universitetus, vietos e, savivaldybės. Dėl to mes reikalavome, kad komisija teiktų reikiamą paramą ir numatytų finansavimą žuvininkystės fonde, kad imtųsi ryštingesnių veiksmų, gerinant galimybės gauti finansavimą. Ir pabaigai norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir taip pat visiems žankistės komiteto nariams, kurių pasiūlymai ir pasisakymai diskusijų metu padėjo sukurti labai konstruktyvę ir pozityvę aplinką. Tačiau kaip pranešėja aš dar norėčiau ypatingai padėkoti Kroatijos ekspertams ir žvėjams, kurie pasinaudojo galimybę, pasiūlė savo ekspertinės žinias tam, kad būtų galima prisidėti ir jiems prie sprendimų prieimimo proceso. Taigi dėkoju už visapusišką bendradarbiavimą, nes toks bendradarbiavimas dar labiau įkvėpia pasitikėjimą demokratiniais procesais ir taip pat vilti, kad kartu su Europos piliečiais galėsime pakeisti viską, ką reikia gerinti ir tobulinti Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dėkoju. Dabar procedūra prašau žodžio. Pirmas kalbėtojas ponas Francisko Jose Mianmon. Vieną minutę. Labai džiaugiuosi dėl e, kotičius pranešimo. 66 procentai visos e, žvejybos būtent yra tokia Ispanijoje, o Galisijoje net 85 laivų yra, laivai būtent yra tokie daugiau negu 3 tūkstančiai laivų. Neseniai Galisijoje lankėsi atitinkamas komitetas ir įsitikino, kad būtent tenais yra nedideli laivai, tai dažniausiai šeimos verslas, jie neturi įto, didelės įtakos e, aplinkai ir naudoja labai mažai degalų. Mes turime paremti tokią žvejybą, ypatingai tose regionuose, kur jie yra labai e, gausi. Reikia E, remti tokią žvejybą ir Galisijoje yra jau toksai planas įgyvendintas ir taip pat yra atitinkamas e, įdarbinimo planas, kad galėtų keistis kartos tose šeimos įmonėse ir taip pat planas, fondas naudojamas ir laivų atnaujinimui. Ačiū ponas Rikardas Rosantos minutė. Gerbiamas komisarė, labai svarbu pripažinti, kad šis pranešimas e, gina e, žvėjus tolimuose e, vietovėse. Aš esu iš Azorų salų ir tikrai reikia, garant, reikia užtikrinti smulkių žvėjų padėtį Azorose ir panašiose vietose yra atlikta mokslinių tyrimų, pagal kuriuos, kur, kuriais galime rimtis, nes reikia e, sudaryti ben, vienodas sąlygas ir atsižvelgti į aplinkos e, keliamus sunkumus. Tai yra labai svarbu, būtent dėl šių priežasčių e, palaikau šį pranešimą, džiaugiuosi juo. E, reikia taip priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų galima iš to e, fondo finansuoti ir šitą sritį. Pirmininkė, tam, kad mes laiku baigtumėm, prašau nekalbėti per ilgai, ponas Marijas. Ačiū. Pone pirmininkė, prie krantė žvejyba yra tvari žvejyba, kurios pagalba skatinamas verslumas žuvininkystės rytyje. Tačiau kai kuriuose valstybėse narėse salos ir pakrančių zonos susiduria su nuosmukio, ekonominio nuosmukio ir demografinėmis problemomis tokiose šalise kaip Graikija, kuri kenčia nuo taupimo politikos. Žvėjai kenčia dėl trojkos vykdomos politikos ir susiduria su dar didesniu nuosmukiu. Dėl to reikalingos priemonės skatinti ne tik pirminį sektorių, bet daugiau susitelti ties mėlynąją ekonomiką, taip pat atitinkama politika skirta saloms, pakrančių zonoms. Na ir kalbant apie Graikiją, turėtumėme nepiknaudžiauti mokesčiais. Pone Bilbao Barandika, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Bendroji žvejybos politika turėtų e, būti lankstesnė priekrantės žvejybos srityje, kad galėtų labiau paremti tradicinius darbus, tradicinės profesijas ES pakrantėse. Mums reikia atsižvelgti į šios e, žvejybos srities įvairovę, tam, kad būtų galima išlaikyti e, šią profesiją priekrantės e, srityse mes turėtumėm diversifikuoti e, priemonės, kuriomis, kurios yra taikomos šioje srityje. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tas profesijas, kurios yra ES paveldas, e, nes taip galime ir turizmo sektorių e, vystyti ir panašius sektorius. Ačiū. Dabar ponas Ferrera, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendros žankistės politikos reforma neleido išspręsti pagrindinių problemų susijusių su mažos apimties priekrantės žvejyba ir priešingai pamatėme visai kitokius rezultatus, kai kurios problemos tapo dar sudėtingesnės. Taigi norime pasinaudoti šią galimybę ir parengti bendrijos programą, kuri būtų konkrečiai skiriama mažos apimties priekrantės žvejybai. Kad būtų taip pat ir valdymo modeliai numatyti, sprendžiant specifinės šios sektoriaus problemas, kad būtų skatinamos inovacijos ir taip pat reikia gerinti, atnaujinti laivyną ir taip pat e, kurti didesnės e, vertės grandinę. Mes e, turime tas, aiškiai apibriežti tas zonas ir apginti vietos gyventojus, kad prioritet tvarka jiems būtų suteikiama prieiga prie išteklių. Nes e, negalime vien tik tai kalbėti apie tai, reikia imtis veiksmų, konkrečių priemonių, kur kas daugiau nei buvo padaryta likščioliai. Ačiū, panas Damašleits, minutė. Zahvaljujem, gospođo predsjednice Ačiū pirmininkė. Kolegos, norėčiau pasveikinti ponę Tomašič puikiai atlikus e, darbą, tai padės toliau gerinti e, žviejų e, gyvenimą, jų pajamų šaltinius ir pradėtos įgyventi reformos turėtų padėti dėkti naujoves, gerinti žviejų gyvenimas, pakrančių žviejų gyvenimo nebus įmanoma pagerinti, e, kol nebus e, pakeistas viduržėmio e, jūros reglamentas, nes draudžiama naudoti tradicinę įrangą. Ir iš tiesų, ypač salose, gyventojai negali pragyventi, patenkia pagrindinių poreikio. Manau, kad reikėtų apibriežti mažos apimties priekrantės žvejybą, atsižvelgiant į ekonominius ypatimus, konkrečių regionų specifiką, atsižvelgiant ne vien tik tai į e, laivų dydį. Ir manyčiau, kad galiojančios ES nuostatos nėra veiksmingos. Minutė. Ponas Mato, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiamas e, komisarė. Visi sutarėme, kad yra labai svarbu ES stengtis remti mažos apimties e, žvejybą. Tai yra gyvenimo būdas, kurį reikia išsaugoti, bet taip pat ir ekonominės ir darbo, darbo forma, darbinimo forma. Tai yra specifinė žvejybos forma, reikia specifinių priemonių. Ypatingai tam tikrose e, regionuose yra labai svarbu, kaip ponas Ferau sakė, yra regionų, kuriems reikia ypatingos apsaugos tam, kad išsaugotumėm e, žvėjus, kurie žvejoja pagal e, tradicinę techniką ir be to jų žvejyba neteršia aplinkos tokia žvejyba yra labai svarbi tų teritorijų vystimuisi. Taip pat prisideda ir prie kitų teritorijų gerovės. Todėl reikia stiprinti žvejybos plėtrą ir e, su, sukurti tokią tvarką, kad tais laivais ir toliau būtų galima žvejoti. Ačiū. Ponas Nikola Kaputo, minutė. Grazie, Presidente. La Commissione deve sforzarsi. Ačiū, pirmininkė. Komisija turi dėti pastangas ir remti naujoves, jie turi parengti tinkamas teisinės e, priemonės, kad padėtų tiems, kas priklauso nuo žvejybos. Mes turėtume rengti prioritinius projektus, kuriais siekiama išsaugoti darbo vietas, e, remti neverslinę žvejybą. Komisija turi aktyviai e, remti investicijas, tai kad būtų įvairinama žvejyba, e, taip pat ir kalbant apie produktų perdirbimą vietoje, taip pat reikia e, skatinti vietos paskirstimo kanalus, remti projektus skirtus prekių ženklų, ženklų kūrimui, vietos prekių ženklų kūrimui, tai labai svarbu ir kad komisija ir kad valstybės narės padidintų kvotas mažos apimties žvejybai, kad būtų galima skatinti tokią tvarę žvejybą. Prioritetas turėtų būti e, suteiktas mažos apimties priekrantės e, žvejybai, ypač skiriant ES lėšas, ypač iš tokių fondų kaip MFF. Jakovčič. Ačiū bendroji žuvininkystės politika Yra kažkas tai tokio, kas atrodo, ką atrodo sukūrė biurokratas sėdintis kažkur tai Briuselį, kažkokio tai pastato 12 aukšte. Šis pranešimas tai puikus, sunkaus darbo, ilgų dėrybų rezultatas, kaip tik tai todėl norėčiau e, padėkoti pranešėjai, e, pareikšti paramą ir aš norėčiau uh, kad mažos apimties priekrantės žvejyba užimtų deramą vietą ES politiko. Tai labai svarbu tam, kad išgyventų daugelis salų gyventojų, tai labai svarbu turizmui remti, e, taip pat siekiant, kad salų ekonomika būtų stipri, kaip ir priekrančio teritorijoje remiu šitą pranešimą ir e, tikrai jį reklamuosiu ir Kroatijoje, e, ir kitose salų ir pakrančių regionuose. Ačiū, pane Betin. Aš pritariu šiam pranešimui, dėkoju poniai Tomačič pateikus pasiūlymą pakeisti viduržėmio jūros regioną ir taip pat dėl žvejybos metodų ir įrangos. Priekrančių žvejyba yra labai svarbi socialinė, ekonominė, kultūrinė prasme tiek pakrančių, tiek salų gyventojams Kroatijoje. Dėl to aš ir padėjau iniciatyvą mažos apimties priekrantės žvejybą įtraukti į Kroatijos Respublikos neapčiuopiamo kultūrinio paveldo sąrašą komercinė žvejyba daro neigiamą įtaką pakrančių ir salų gyventojams ir bendruomenėms. Tos bendruomenės ir taip jau kenčia dėl to, kad mažėja gyventojų skaičius. Mažos apimties priekrantė žvejyba ir tradicinė žvejybos įranga naudojama ištisus šimtmečius ir tai yra svarbi pakrantės gyventojų paveldo dalis. Tai, taip pat mes turime laikytis regioninio požiūrio, kalbant apie išteklių tvarkymą ir valdymą. Turime atsižvelgti į geografinius, biologinius, socialinius, ekonominius ypatumus, jeigu norime užkisti kelią neigiamoms tendencijoms, kurias sąlygoja tradicinė žvejyba. Netradicinė žvejyba. Pone Garfija Gilera, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Tomašič, nes jį nudirbo didelį darbą. Ji priemė visus pasiūlymus ir manau, kad šis pranešimas tikrai yra puikus. Gerbamas komisarė, norėčiau pabrėžti, kad beveik visi kalbėjusieji sakė, kad reikia naujai apibrėžti mažos apimties priekrantės žvejybą. E, negali negalima pagal uh, laivą apibriežti e, šios žvejybos. Reikia naujo apibrėžimo ir taip pat reikia to pozityvo, pozityvos diskriminacijos, reikia sukurti ir ž, su žvejyba susijusi turistinį sektorių ir pabaigsiu taip, kaip pradėjau, pasveikinsiu ponę Tomašičį ir pasakysiu, kad aš esu labai patenkinta šiuo pranešimu. Ačiū, ponas Kūn, vieną minutę. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė, manau, yra labai svarbu, kad mes į vieną dokumentą įtraukiame mažos apimties žvejybą ir taip pat tradicinę žvejybą ir e, Taip pat numatėme atitinkamas priemonės. 70 procentų visų Europos žvėj, žvėjų ir žvėjybos įmonių priklauso būtent tokiai, tokiai žvėjybai. Čia kalbama taip pat ir apie regionų plėtrą. Labai gerai, kad ponas Vela suteikia valstybėms narėms tam tikros laisvės ir nesako, kad čia reikės taikyti vieną kurpalių sako, ne, mes kursime valdymo planus e, kurie bus pritaikyti tam tikram regionui ir tam tikrai žvejybos formai. Mano regionui e, Baltijos jūrai taip pat bus, taip pat reikia e, atitinkamos tvarkos reikia tvarkos, kai tokiu metu, kai negalima žvejoti, būtų tam, mokamos tam tikros subsidijos. Taip pat apie žvejybą, tradicinę žvejybą reikia kalbėti, taip pat kartu kalbant ir apie e, turizmą ir e, kalbant apie Junkerio planą. Ačiū dabar komisijos vardu dar kartą žodis ponui Velai. Pirmą kartą e, kalbant apie šią temą. Ačiū pirmininkė, gerbėm parlamento nariai. Sveikinu Europos parlamento pranešimą e, savo iniciatyvą e, dėl mažos apimties priekrantės žvejybo, žvejybos nuo žvinkistės priklausomose vietovėse. Norėčiau padėkoti pranešiai poniai Tomašioč. Europos jūrų žvinkistės e, fondas, samam tai yra struktūrinės paramos instrumentas, juo remiama E, žuvininkystę ir e, dėl to vyko intensyvios diskusijos e, su parlamentu ir taryba ir kaip tik tai šito fondo dėka valstybės narės galės įgyvendinti didžiąją dalį to, kas reikalaujama ir siūloma pranešime. Šis fondas numato didesnį paramos intensyvumą, 80 procentų visai veiklai susijusio su mažos apimties priekrantės žvyba. Pavyzdžiai čia būtų, pavyzdžiui, naujos veiklos pradžia įvairinimas veiklos partnerystė su mokslininkais, žvėjų mokymas, rinkodara, perdirbimas, inovacijos ir taip toliau. Vis dėlto atsakomybė tenka valstybėms narėms nuspręsti pagal atitinkamas veiklos programas patvirtintas iki 15 metų pabaigos, kaip paversti savo um, strateginius norus į konkrečią paromą mažos apimties priekančių žvejybai nes e, šitoks laivynas sudaro tik 8 tai procentus e, žvejybinio pajėgumo ir vis dėlto atstovauja trim ketvirtadaliam, praktiškai, praktiškai 75 procentam veikiančių e, žvėjų. Jie sudaro 12, 12 procentų iškraunamos žuvies, 16 procentų pridėtinės vertės. Ir e, vis dėlto e, darbo vietų e, ten yra didžioji dalis. Ir tai reiškia, kad nemaža dalis darbo, darbo vietų vis dėlto yra ne visos darbo dienos. Ir tai reiškia, kad žvėjyba nėra vienintelis pajamų šaltinis žvėjams ir jų šeimoms. Vis dėlto mažos apimties priekrančių žvejybos laivai yra labai svarbus bendruomenėms, kurie priklauso nuo to ir visiškai pritariu tam. Vis dėlto e, negalima nuneikti, kad e, verslinės e, žvejybos laivynas taip pat yra įsikūręs pakrančių vietovėse ir iš tiesų ten sukūriama didžioji pridėtinė vertė, daugiausia, daugiausia visos dienos darbo, darbo vietų, daugiausia žuvies iškant kraunama ir iš tiesų tai e, yra taip pat svarbu tam, kad jis laikytų atitinkamos e, bendruomenės. Be to, apie 36 žuvų rūšės yra e, žvėjomamos remiantis didžiausio nustatytų uh, na, kiekiu e, užtikrinama yra didžiulė socialinė ekonominė nauda ir iš tiesų mes turime remti ir šitą laivyną ir ne, neturime gyvendinti asimetriškos žvejybos politikos, nors ir e, suprantame, kad mažos apimties priekrančių žvejyba yra svarbi. Kalbant apie kontrolės reikalavimus, norėčiau priminti, kad mažos apimties priekrančių žvejyba jau dabar gali naudotis lengvatiniam, e, lengvatiniam sąlygom, gaunant paramą iš MFF E, gali tuo pasinaudoti, kad dėktų įrangą laivose. Na, o kalbant apie tai, kad reikėtų sušvelninti reikalavimus, peržiūrint kontrolės reglamentą, turėtume būti labai atsargus nes e, tai gali sukurti tam tikrą e, riziką, e, kad bus pernelyg daug išvėjota priekrančių teritorija. Ten, būtent ten ir vykdoma yra mažos apimties priekrančių žvejyba. Ypač kyla pavojus, jeigu bus sušvelninti reguliavimo reikalavimai mažos apimties priekančių žvejybai, iš tiesų atsiras daugiau tokių žvėjų ir jie žvėjos labai mažoje e, teritorijoje, siauroje teritorijoje, ypač ten, kur, e, kur ir taip jau e, vykdoma yra pramoginė žvejyba, reguliuojama ir nereguliuoja išteklių ir aš manyčiau, kad reikalavimų sušvelninimas gali iš tiesų padaryti žalos ir aplinkai verslui ir ekonomikai. Na, o kalbant apie mažos apimties priekrančių žvejybos laivynų apibrėžimą, tai yra laivai, kurių ilgis yra mažesnis negu 12 metrų. E, tai laivai, kurie nenaudoja traukiamos įrangos. Dėl to buvo deramasi trilogo metu dėl MFF reglamento ir buvo numatyta daug alternatyvų. Apie tai minima ir pranešimo 1.2 punkte. Tai buvo diskutuojama, vis dėlto nebuvo įmanoma susitarti dėl naujos apibriešties ir dėl to buvo pasiūlyta pasiremti jau turimą apibrieštim. Jeigu būtų atsižvelgiama į regionalizavimo e, aspektą, galbūt tai būtų ir naudinga, bet e, gali būti sukurtos nevienodos e, sąlygos. Uh, Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, visi laivai, taip pat ir e, mažos apimties priekrantės žyvos yra e, svarbus tam, kad būtų sėkmingai vykdoma veikla tose teritorijose. Tai yra tinkamas kelias užtikrinti tvarumą ES žuvininkystės ir pakrančių teritorijų tvarumą. Tam yra numatyta parama. Norėčiau pasakyti, kad jeigu kontrolės reikalavimai būtų toliau švelinami ir jeigu atsirastų pertekliniai pajėgumai 12 jūrmilių zonoje, iš tiesų taip gali iškelti didžiulę grėsmę šių bendruomenio atsparumui. Ir aš esu tikras, kad teisė kūrininkai peržiūros metu grįž prie šitų klausimų. Labai ačiū Jums už vertingas pastabas. Ačiū pirmininkė. Dėkojame komisarui. Baigiame svarstyti šį klausimą. Balsavimas rytoj. Dabar periname